kito darbo tvarkės punkto. privind combaterea traficului de ființe umane. Doamna Lohbiller. Tai ponios Lohbiller e, pranešimas, kova su priekyba žmonėmis es išorės santykiuose. Žodis pranešėjai keturioms minutėms. Dėkoju, gerbiamoji komisijos narė, gerbiamieji kolegos. Pranešimas dėl kovos su priekyba žmonėmis ES išorės santykiuose yra pirmas toks Europos parlamente. Tai yra pranešimas savo iniciatyva, parengtas um, užsienio reikalų komiteto, bendratapiaujant su moterų komitetu, aplinkos, aplinkos komitetu. Ir tai yra labai plat, e, platus e, pranešimas, labai techniškas pranešimas ir aš labai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie jo rengimo. Taip pat komiteto tarnybų darbuotojams. E, tų šių e, prekybos su žmonėmis e, ir su jie susijusių nusikaltimų formos šiuo metu, šio, šiais laikais yra labai labai įvairios, tačiau jos primena praeities, liūdną praeities istoriją. Tai yra, pavyzdžiui, tokie vaizdai, kai e, vyrai, nuol, patirdami nuolatinius e, smūgius, e, metų metais dirba nelegaliai įvairios ir žeminančiomis sąlygomis įvairiose įmonėse, arba vaikai ar moteris, kurie patiria seksualinę prievartą, yra atvežami į jiems nežinomas vietas, kuriuose netenkat savo dokumentų ir, ir gyvena itin itin blogomis sąlygomis. Tai yra e, ekstremalios žmonių išnaudojimo sąlygos. Ir e, žmonės, kurie jas patenka, ne, jiems yra labai sudėtinga iš ten vėl ištrūkti. Pranešime mes siūlome ES ir valstybėms narėms įvairiose politikos srityse intensyviau ir aktyviau spręsti tuos e, kovos, kovos su priekyba žmonėmis klausimus ir dėti visas pastangas, kad būtų veiksmingai kovojama su šiuo reiškiniu. Mes norime, kad šio baisaus verslo veikėjai būtų patraukti atsakomybėn ir kad būtų visomis įmanomomis formomis padėta tos e, priekybos žmonėmis aukoms e, ir kad jiems būtų padėt, padėta tiek e, teikiant įvairias psichologinės pagalbos, psichologinę pagalbą, sveikatos pagalbą, tiek ir teikiant kompensacijas. Tartutinės darbo organizacijos duomenimis privačiame versle kasmet 150 milijardų Europo, jungtinių valstybių dolerių yra generuojama e, priverstinio darbo sektoriuje. Dėl to ES turėtų intensyviau ir geriau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, didesnį dėmesį sukel, sutelkdama į ir į ž, e, pinigų plovimo mechanizmus naudojamus ES viduje. Reikia e, e, kovoti su visai, su e, priverstinio darbo reiškiniu tiek ES įmonėse, tiek ir tarptautinėse įmonėse veikiančiose už ES e, ribų. E, yra baisių tokio darbo, priverstinio darbo pavyzdžių, kaip antai e, Tailandė veikiančios įmonės ir fabrikai, kuriuose nežmoniškomis sąlygomis priverstiniai dirba daugybė žmonių. Visi tie, kurie susiduria su prekybo žmonėmis ir priverstinio darbo aukomis, turėtų turėti sąlygas šiems žmonėms padėti ir geriau su jais e, susitapatinti savo kasdienėme darbe. Mes norime rytoj patvirtinti šį pranešimą. E, jis mūsų manimų yra labai savalaikis, e, kad norime juo padaryti įtaką peržiūrint ES kovos su priekyba žmonėmis politiką. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Vasiljadu, e, kurie užsima šiuo klausimu Europos komisijoje, už tai, kad ji man labai padėjo rengiant pranešimą. Ačiū. Ačiū. Kolegos, dabar bus pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Saraše yra dešimt kandidatų. Vienas iš jūsų jau kalbėjote. Saraše yra ir tie kolegos, kurie kalbės per vienos minutės pasisakymus. Taigi žodis pirmiausia ponui, ponui Mikolaičik. Mikolaičik, ponė po komisijos narė, ponė e, pranešėja. Kon, prekybo žmonėmis klausimas. E, Ir klausimas, apie kurį aš noriu pakalbėti, priekyba e, žmonių organais, kurie paimami, pašalinami neteisėtai. Dažnai žmonės nuviliojami į kitas valstybės ir, ir, ir ten patenka į vergoviai prilykstančias sąlygas. Tai ypač negatyvi priekyba dažnai tokios aukos uh, žūsta, kai jiems pašalinami kai kurie gyvybiniai organai. Tai nesuderinama su ES požiūriu į tarptautinę prekybą. Be abejonės e, tai susijęs su žmogaus teisų įgyvendinimo ir užtikrinimo klausimu. Europolas nebuvo pakankamai aktyvus šiais klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Šanį. Šiame pranešime e, akcentuojamas tarptautinis aspektas šio reiškinio bei, bei situacija Europos Sąjungoje. Dažnai nusikaltimus įvykdo uh, Europos piliečiai, aukomis tampa moteris ir vaikai. Todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į aukas, moteris, vaikus ir pagyvenusius žmonės. Juos reikia geriau saugoti, o nusikaltėliai privalo būti nubausti. Manau, kad tokį tikslą turėtume išsikelti. Kalbėdami mikrofonas nejungtas. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Jurek. Prekyba žmonėmis yra konkreti problema, kurią turime spręsti. Noriu kreiptis į komisijos narę ir paklausti, ar žinoma, kas ištiko tūkstančius vaikų, kurie pasimetė migracijos keliuose Europoje, nes jie dingo parlamento komitetuose mes kėlėme klausimą, ar tie vaikai netapo prekybos žmonėmis aukomis ir ar jie nebuvo išnaudoti prekyboje žmonėmis arba galbūt juos ištiko blogiausias vaizduojamas likimas. Dar nežinome, kas, koks tų vaikų likimas. Jei norime rimtai imtis panašių problemų, privalome pareikalauti atsakymų į šiuos klausimus. Ir žinome, negalime toliau didinti socialinio chaoso. Šia, šioje salėje masinė migracija buvo pavadinta pabėgėlių krize ir taip pat e, kitas kolega kalbėjo apie verslas šioje srityje. Ačiū ponė pirmininkė, sako ponas Selimovič. E, prekyba žmonėmis yra ne tik pažeidimas žmogaus teisų visų, bet ir e, moderni vergovė. Noriu priminti, kad 2016-2015 bus prisiminti kaip metai, kuomet Europa Europa, Europos šalių vyriausybės nesugebėjo sureaguoti į migrantų ir pabėgėlių e, humanitarinius poreikius, kurie ieškojusių prieglopščio Europoje. Bet tie metai bus prisiminti kaip metai tai, kuomet vyrai, moteris, vaikai, berniukai, mergaitės buvo e, išnaudojami ir traktuojami kaip prekės. Mes turime bendradarbiauti. Bendradarbiavimas yra svarbiausias siekiant sėkmingai kovoti su priekyba žmonėmis. Aukos privalo turėti galimybę naudotis visomis teisėmis ir taip pat privalome laiku sustabdyti nusikalstamas gaujas. Žodis komisijos nariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Šis rytis tikrai labai brangi man dėl mano ankstesnio darbo. Komisija per išorės veiksmų tarnybą ir toliau sieks spręsti priekybos žmonėmis klausime ES išorės santykiuose. Sieksime užtikrinti, kad ES teisės aktai ir standartai dėl priekybos žmonėmis būtų tinkamai gyveninti visoje ES. Pasauliniu mastu reikalausime aukščiausių standartų laikymosi kovoje su priekyba žmonėmis per dvi šalius procesus bei mm, tarptautinės organizacijose. ES iš 27 valstybių narių 26 jau pranešė komisijai apie tai, kad visiškai perkelė vidaus teisę kovos su priekyba žmonėmis direktyvą. Viena šalis, Vokietija, dar to nepadarė ir kai mus inform, jau informavo apie pasiektą politinį susitarimą ir netrukus bus pranešimas apie įgyvendinimą. Bus pradėtas tyrimas dėl direktyvos neįgyvendinimo. Kaip Ataskaita apie direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse bus patikta komisijos šių metų trečiąjį ketvirtį. Ir taip pat išvelgsime į, į šią rezoliuciją, į rezoliuciją šią, šią temą ir į pranešimą. Norėčiau pranešti apie komisijos gegužės mėnesį parengta pirmąją ataskaitą apie kovą su e, prekyba žmonėmis ES. Akcentuojama pasiekta pažanga bei akcentuojamos spragos ir kur dar reikia dėti pastangų. Taigi ES pasiekė apčiopimo rezultatų, bet dar daug reikia nuveikti. Negalime, kaip jau buvo pasakyta, leisti žmonė, žmonės traktuoti kaip prekes turime dirbti drauge, kad užkardytume tokius nusikaltimus, kol dar ne per vėlų. Turime kovoti nusitaikydami į labiausiai pažeidžiamą vietą pelną iš šios veiklos. Prekyba žmonėmis yra ES migracijos darbo tvarkės dalis. Europos saugumo ir naujo žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plano dalis bei moterų strat, išorės strategijos dalis. Valetoje įvykęs migracijos susitik, susitikim, vyksime susitikime, e, valstybė susitarė kovoti ir išnaikinti priekybą žmonėmis ir siekti apsaugoti ypač pažeidžiamus visuomenės narius, vis pirma vaikus. Buvo parengtas veiksmų planas skirtas kovai su migracija, e, priekyba žmonėmis ir kontrabanda žmonėmis. E, E, kontrabanda žmonėmis, nuolatos svarstoma dialogose, sutikimuose su trečiosiamis šalėmis bei politiniuose ir saugumo dialogose. Europos Sąjunga kovoja su šiuo reiškiniu žmogaus teisų dialogo kontekste daugiau negu su 30 šalių pasaulyje. Tai yra mūsų veiksmų plano dalis. Mes palaikome tarptautinės pastangas šioje srityje uh, už ir prisidedame prie e, įvairių akcijų finansavimo, kur, kur, kurias vykdo tarptautinės organizacijos. Visų pirma, svarbu nepuoselėti nebaudžiamumo kultūros, e, kalbu apie nusikaltelius. Taip pat aukos negali būti traktuojamos kaip nusikalteliai. Reikia, šioje, šioje kovoje reikia ir kitų šalių pasiryžimo kovoti. Tik tuomet ES parama pasieks rezultatų. Turime dirbti drauge, tikiuosi parlamento e, pagalbos, žinau, kad jūsų pozicija šio klausimu yra labai tvirta. E, kontrabanda žmonėmis aptarta ir ES išorės santykių strategijoje, tačiau turime konsoliduoti darbą šiuo klausimu ir e, tai, apie ką šiandien kalbama, ir svarbus.